Noriu informuoti Jūs, kad ponas Rozario Kročeta, buvęs Europos parlamento narys, įteikė e, parlamento pirmininkui prašymą ginti jo imunit, im, parlamentinį imunitetą dėl Palermo e, teismo pradėto tyrimo prieš jį laikantis darbo tvarkos taisyklių. Šis prašymas bus perduotas e, Teisės reikalų komitetui parlamente. Dabar pradėsime balsuoti.